Okay, colleague. Good morning to every. Na, kągi kolegos, labas rytas visiems. Norėčiau pasveikinti visus dalyvius, kurie dalyvaus šiame posėdėje naudojant interakcijų platformą. Iš pradžių norėčiau pasakyti kelias uh, techninės pastabas. Taigi, šiandien yra verčiama. Į, iš į prancūzų, vokiečių, italų, anglų, graikų, ispanų, portugalų, vengrų, lietuvių, lenkų, slovenų ir rumūnų kalbų. Pasisakyti galės tik tai tie, kas užsirašė iš anksto. Spontaniškai reaguoti nebus galima. Taip pat prašyčiau jūsų išsijungti savo mikrofoną, kai jūs nekalbat. Be to, taip pat mes patarėme naudoti ir ausinės, tam, kad salėje nebūtų aido. Taip pat, kai jūs registruojate sistemoje, prašome nurodyti savo vardą pavardę, tam, kad mes galėtume suprasti, kas dalyvauja posėdėje. Jei jūsų uh, naudojamas pavadinimas yra Supermenas, pavyzdžiui, tuomet mes negalėsime jūsų įjungti. Tie, kas neketina pasisakyti, kas neužsirašė pasisakyti, gali klausytis šio posėdžio per interaktyvų sistemą arba jūs galite stebėti transliaciją internetu. Jei ryšys bus labai silpnas, tuomet mes paprašysime visų klausytojų atsijungti nuo interakcijo platformos ir stebėti transliaciją, posėdžio transliaciją internetu. Na kągi, kolegos, aš tikiuosi, kad jūs visi esate savo namuose su savo šeimos nariais. Ir mes pradėsime nuo pirmo darbo tvarkės klausimo tai yra nuo Gabriel Bishop iš e, SD frakcijos pranešimų dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo. Taip pat yra darbo atvarkės pakeitimų. Bet pirmiausia, noriu pasakyti, kad spalio 29 dieną įvyko trišalės dėrybos ir Aš dabar suteiksiu žodį Gabrielį Bishop ir jūs turite daugiausia penkias minutės ir galite mums papasakoti apie to posėdžio rezultatus. Prašom. Hello, good morning everybody. Yes, Now Gabriela, it works. The, the first problem what we have Labas rytas, Gabrielė. Bet iš karto noriu jūs perspėti, kad aš matau, kad jūs užsirašyti, kad B. Gabi. Toks pavadinimas netinka ir prašau ateityje jo nebenaudoti. Taip, bet e, da, mano vardas yra Gabrielė ir da, mes sutrumpiname paprastai tą vardą iki Gabi. Taigi, man atrodo, kad jūs jau turėtumėte tą žinoti. Gerai, bet kitą kartą aš na, kitaip a, a, pasivadinsiu. Na kągi, dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjai kolegos. Parlamentui buvo labai svarbu užtikrinti, kad dėrybos būtų tęsiamos, vadovaujantis e, e, atvirumo dvasia, nepaisant pandemijos sąlygų. Ir mes iš tikrųjų daug dirbome rengdami kompromisus, nes mes žinome, kad labai svarbu yra tinkamai atlikti šio, šių dokumentų rinkinio peržiūrą, nes tai yra labai svarbu daugybei piliečių. Ir šiandien aš norėčiau Jums papasakoti apie tai, e, kaip įvyko spalio 29 dieną. De, vykęs trišalių darybų posėdis. Tai buvo tre, trečiasis posėdis pirmininkaujant Vokietijai. Ir mes jau pasakojom jums komiteto posėdėje, kad iš esmės darybos vyko iš pradžių gan gerai, tačiau dabar turiu pasakyti, kad mes optimizmo turime mažiau. Ir pirmininkaujantį Vokietiją turi labai daug lūkesčių. Ir uh, Mes visi prisiminame, kad Vokietijos ministras visus mus patikino, kad jie mano, kad šio darbo užbaigimas yra vienas iš jų prioritetų, bet dabar mes pradėjome tuo abejoti. Ir liko trys dar neišnagrinėtos temos. Pirmiausia, tai yra da, nedarbo išmokų perkelimas da, kai kalbate net ir valstybinius e, darbuotojus, pato da, iš ankstinės, e, e, ankstyvas perspėjimas ir taip pat daugybinės veiklos klausimas. Europos parlamentas pateikė taip pat pasiūlymų dėl verslo kelionių ir patobulinama kai kurias kitas savokas. Taip pat pateikėme pasiūlymų ir dėl nedarbo išmokų perkelimo. Bet panašu, kad pirmininkaujanti šalis neįvertino rimtai mūsų pasiūlymų. Nepaisant to, kad tie pasiūlymai būtų naudingi daugybėjų tarp valstybinių darbuotojų. Ir taip, taip pat užtikrintų, kad jie neprarastų ryšių su tą šalimi, kurioje dirba. Be to mes norime, kad būtų užkirstas kelias a, žmonių išnaudojimui ir taip vadinamųjų pašto dėžučių įmonių steigimui. Nežinome, kad tas reiškinys yra paplitęs. Europos parlamentas yra pasiruošęs e, siekti kompromiso ir aš norėčiau padėkoti, pasinaudodama progą, ir Europos komisijai už jos pastangas paremti mūsų siekį pasiekti kompromisą. Tačiau mes, darybininkų komanda, jau dabar turime abejonių, ar mūsų darybinis e, partneris iš tikrųjų nori baigti darbą šiemet. Ir, aš, ir iš tikrųjų jie nori gerai subalansuoto kompromiso. Mes norime patobulinti dokumentų rinkinį. Ir akivaizdu, kad komp siekiant kompromisų visuomet e, neįmanoma patenkinti visų, bet reikia nepamiršti, kad tų kompromisų reikia tam, kad galėtume padėti darbuotojams. Ir kitą savaitę vyks dar vienas trišalio darybų posėdės. Tikiuosi, kad jis bus rimtas, kad bus iš tikrųjų siekiama kompromiso ir kad mūsų partneris nebekartos be perstojus savo darybinės pozicijos, kad, bet kad bus nusiteikę siekti kompromiso. Nes mes norime sutarimo ir norime gerai subalansuoto pasiūlymo. For... Ačiū Gabi už jūsų pastabas. Ačiū visiems už supratimą, nes šioje salėje mūsų darbuotojai mm, deda visas pastangas, kad kovotų su pandemija, tačiau labai svarbu užsirašyti jūsų pilną vardą ir pavardę ant ekrano. Dėkuoju Jums už tai. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas. Tai yra pakeitimų ponios Šydlos e, pranešimui svarstymas, prašymo tema yra senojo kontinento senėjimas, galimybės ir uždaviniai susijęs su senėjimo politika. Pirmiausiai noriu suteikti žodį e, pranešėjai, kad pastaroji pristatytų per e, daugiausiai penkias minutės savo pranešimą, po to galės pasisakyti šešėliniai pranešėjai, kiekvienam suteiksime po dvi minutės, taigi dabar pirmoji kalbės Beata Šydlo. Labadiena, ponas pirmininkė, ponas ir ponai, mėly kolegos. Noriu padėkoti visiems už pateiktus pakeitimų pasiūlymus šiam pranešimų, jų yra pakankamai daug, apie 600 ir e, tų pakeitimų turinys labai svarbus ir vertas svarstymas. Savo pakeitimuose atkreipėte dėmesį į aspektus, kurie e, vertinant pagal dabartinės aplinkybės atrodo svarbiausia, tai yra atskirtis, e, diskriminavimas, e, slauga, priežiūra. Daug pakeitimų buvo susiję, yra susiję su moterų padėtimi, nes žinoma, kad ypač vyresnio amžiaus moteris yra vienišos, neturi pakankamai pajamų ir e, joms reikia paramos, kad e, jos galėtų užsitikrinti savo orų gyvenimą, pasirūpinti sveikata ir ateitimi. Džiaugiuosi, kad jums labai svarbi yra kova su diskriminacijos stereotipais atskirtimi. Tai yra reiškiniai, kuriuos atkreipėte dėmesį savo pakeitimuose. Ir Tai rodo, kad privalome priimti sprendimus, kurie yra skirti kovoti su šiais reiškiniais vyresnamžiaus žmonių tarpe. Atkreipite dėmesį į tai, kad labai rimta problema yra seniorų aktyvumas, galimybė tiek fiziškai, tiek intelektualiai e, veikti aktyviai nes tai yra glaudžiai susijęs su seniorų fizinė psichinė kondicija. Nemažai pakeitimų buvo e, skirti seniorų prieigai prie sveikatos priežiūros paslaugų. Šią problemą kelime jau ne pirmą kartą ir e, reikia skirti ypatingą dėmesį. Na ir žinoma, skaitmeninė atskirtis, ypač per pastarosius mėnesius, manau, visi supratome, kaip svarbu užtikrinti, kad visi turėtų prieigą prie skaitmeninių e, paslaugų, tai ypač svarbu seniorams. Na ir žinoma, šiuo sudėtingu metu, kuomet dirbome ypatingomis sąlygomis, negalime pamiršti ir COVID pandemijos. Pandemija parodė, kad e, seniorų likimas daugelį ar regionų yra labai sudėtingas, sudėtinga užsitikrinti sveikatos priežiūros paslaugas, skaitmeninė atskirtis sukelia labai rimtas problemas šiems žmonėms. Taigi, pirmiausia, dar kartą norėjau padėkoti visiems už pakeitimo pasiūlymus ir tikiuosi, kad busimuosiuose etapuose vėliau sugebėsime parengti tokį kompromisinį dokumentą, kuris bus priimtinas mums visiems ir e, galėsime visi šiam dokumentui pritarti. Labai svarbu, kad šiuo dokumentu būtų nurodoma, pabrėžiama e, tinkamų e, seniorų problemų sprendimų kryptis. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū, Beata. Dabar dvi minutės kalbės Romana Tomčio, Europos liaudės partijos frakcijos vardu. Labas rytas visiems. Gerbiamas pirmininkė. Esu nustebęs, nustebusi, pamačiusi, kiek daug pakeitimų pasiūlymų buvo pateikta šiam pranešimui. Tačiau aš manau, kad tai reiškia, kad e, pranešimo tema yra labai svarbi ir kad seniorų problemų svarstymas pagaliau pateko Europos parlamento darbo atvarkę. Manau, kad mes turėtume daugiau dėmesio skirti visuomenės senėjimui, demografiniai situacijai, bendravimas tarp kartų yra labai svarbus ir jis nulėmė mūsų visuomenės gyvenimo kokybę. Jūs taip pat pateikėte, e, mūsų frakcija taip pat pateikė kelis pakeitimų pasiūlymus. Ir tikiuosi, kad jie bus naudingi tiems, kurie nusipelno, kuriems reikia mūsų paramos, reikia padėti senjorams, reikia vengti bet kokių diskriminavimo praaiškų, užtikrinti vienodą prieigą prie e, sveikatos priežiūros paslaugų. Viską reikia gyveninti taip pat praktiškai, kad tą padarytume mes Europos parlamente. Turime bendradarbiauti, taip pat pabrėžiu, kad seniorai prisideda prie Europos ekonomikos augimo, todėl e, tie, kuriems e, leidžia sveikatos būklė, turėtų turėti galimybę aktyviai dalyvauti darbo rinkoje kuo ilgiau. Vyresnioji karta mums taip pat padeda judėti į priekį, įgyvendinant tam tikras svarbės europinės direktyvas, pavyzdžiui, direktyva dėl profesinio ir asmenio gyvenimo suderinimo. Šios direktyvos nuostatos svarbios tiek vyresniesiems, tiek jaunai kartai, kuomet kalbame apie bendravimą tarp kartų, tai siekiant užtikrinti, e, geriausiai jis yra užtikrinamas perdodant žinias, taip pat turime padėti seniorams gyvenantiems kaimo vietovėse, kenčiantiems taip pat nuo protinės <clears throat> negalios Kartais jie privesti patys rūpintis savimi arba šeimos nariai artimiai privalo tą daryti. Taigi e, seniorai nėra kažkokia vientisa grupė, yra labai skirtingi. Taip pat e, noriu pakalbėti, paminėti e, senatvinę demenciją, dažnai pasteikiančią lygą seniorų tarpe. Reikia ieškoti tiek formalių, tiek neformalių būdų siekiant padėti nuo demencijos kenčiantiems žmonėms. Reikia kovoti taip pat su stereotipais ir išankstinėmis nuostatomis seniorų atžvilgių. Pirmkas, ačiū Romaną. Dabar suteiksiu žodį Milanui Burglas. Dėkoju, ponė pirmininkė, suteiktą žodį. Tikrai džiugu, kad dabar aptarėme pakeitimus. Taip pat gerai, kad galime skirtingai žiūrėti tai, kaip elgtis su senėjimu. Na ir tiesą sakant, senėjimas kaip klausimas turėtų būti įtrauktas ir į at, ūkio atgaivinimo po pandemijos planą. Na ir šiaip šie, šis klausimas turi būti įtrauktas tiek į sanglodos politiką, tiek ir Europos semestro klausimas. Mūsų frakcija supranta, kad e, ilgesnė gyvenimo trukmė, kas savaime yra pasiekimas, reiškia, kad reikia daugiau solidarumo tarp kartų, reikia investuoti į viešas paslaugas, kurios būtų kokybiškas ir prieinamos visiems, ypatingai prieinamos pažeidžiamos visuomenėms grupėms gyventojams senėjant reikėtų išplėsti sveikatos apsaugos paslaugas. Na, ir kai kalba eina apie demografiją, mes negalime vien tik tais apsiriboti e, tik tais dėmesiu vyresniam žmonėmis, e, kalbėti vien tik tais apie ilgamžiškumą. Turime galvoti ir apie jaunesniuosius, užtikrinti E, galimybę įsidarbinti, užtikrinti galimybę um, derinti šeiminį ir profesinį gyvenimą, kovoti socialinę atskirtimi. Taip pat, e, kai kalbame apie kovą su diskriminacija dėl amžiaus, tai prisiminkime, kad tai neapsiriboja vien tik tais kon amžiumi. E, tai yra susiję ir su kitais aspektais, kaip kad lytis, seksualinė orientacija ir taip toliau. Demografija yra didelis iššūkis, ypač tiems, kurie gyvena kaimo vietovėse ar mūsų visuomenės e, užrybyje. Todėl reikalingas bendras europinis požiūris tam, kad galėtume tokiuose regionuose um, teigiamą kryptimį nukreipti struktūrinius pokyčius, taip pat užkirsti kelią e, socialiniai atskirti, nes e, tiesą sakant, reikia padėkti, kad plėstųsi suvokimas, kad ilgamžiškumas yra susijęs socialiniais aspektais, o ne su to, kur gyveni. Taigi, štai tai turėtų būti mūsų žinia komisijai visiems suinteresuotisiems subjektams, kartu pasakant, kad turime kažkaip spręsti demografinių pokyčių problemą. Dėkoju. O dabar norėčiau suteikti žodį e, Tice Aliem Veldi iš Renew frakcijos. Taigi prašau, žodis jums. Labas rytas, dėkoju ponė pirmininkė. Gerbiamas ponė pirmininkė pranešėja, E, kolegos, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų darbą bei pastangas rengiant šį e, pranešimą, taip pat siekiant e, kompromiso ir dėkoju už tai, kad prieš posėdį laiku buvo išplastintas kompromisas pasiūlymas. Na ir iš tikrųjų kompromisai neretai pasiūlo veiksmingų sprendimų dėl to, kaip tinkamai spręsti gyventojų senėjimo klausimą Europoje, kas kartu leistų užtikrinti vyresnių žmonių gyvenimą oriai ir aktyviai Taip pat reikalinga ilgalaikė strategija dėl to, kaip galėtume atgaivinti mūsų žemyną. Mūsų frakcijai labai svarbu, kad ir toliau išliktume susitelkę ir neperžengtume pranešimo apriepties. Yra nemažai gerų minčių, vis dėlto jos vis dėlto nepatenka į šio pranešimo taikymą sritį. Europos gyventojų senėjimo fenomenas, bet Taip pat su tuo susijęs kaimo gyventojų senėjimo e, fenomenas tikrai verčia susirūpinti. Tai reiškia, kad reikės konkrečių tikslingų priemonių. Mm, Renew frakcija turi štai kokių minčių. Pirmiausia, reikia sudaryti sąlygas kūrybingam senėjimui. Taip pat pagalvoti, kaip įtraukti į aktyvę veiklą vyresnius žmonės, stiprinti e, ryšius tarp skirtingų kartų, spręsti diskriminacijos problemą, taip pat e, ir mm, skatinti valstybės narės e, sukurti darbo galimybės pritaikytas įvairioms amžiaus grupėms, taip pat diversifikuoti sprendimus tam, kad galėtume geriau sureaguoti žmonių poreikius. Taip pat reikėtų skirti dėmesio Um, galimybei naudotis skaitmeninėmis technologijomis. Taip pat reikalingi europiniai standartai, e, kurie leisų nustatyti um, diskriminam dėl amžiaus kriterijus, sveikatos apsaugos kriterijus ir taip toliau. Lygiai taip pat svarbios yra pacientų teisės, kai sveikata teigiama e, tarp valstybinių lygių, sveika medicina. Taip pat reikėtume įvertinti mūsų Europos sidabrinės ekonomikos potencialą. Dėkoju ir džiaugiuosi e, būsimų bendradarbiavimų su jumis ties šiais svarbiais klausimais. Dėkoju kolegė, norėčiau padėkoti už tai, kad apsiribojate dviemis minutėmis, o dabar suteiksiu žodį Dominik Bild iš ID frakcijos. Dėkoju, ponė pirmininkai, brangus kolegos. Vyresnio amžiaus žmonės ir jų klausimai dabar aptarėme šiandieną posėdėmėti. Ir norėčiau priminti visus tuos prancūzus, kurie visą gyvenimą oriai dirba, dirbo, o dabar tikrai atsidūrė, tikrai apgailestatinė padėtė, tai verčia mus susigėdinti. Pavyzdžiui, 23 procentai visų asmenų, kuriuos palėtė COVID, tai yra vyresnio amžiaus žmonės. Taigi, Taigi statistiniai duomenys tikrai gastina ir jie rodo, kad e, vyresniamžiaus žmonės daug dažniau miršta nuo COVID e, šios sandarnės krizės akivaizdoje, tai tikrai verčia susirūpinti. Na ir tai reiškia, kad valstybė jos faktiškai apleido ir, ir iš. Na ir tiesą sakant, jau daugybę metų vykdoma atsisakymo politika, raginama daug atsisakyti ir štai matome rezultatą. Taigi neturėtume pradėti. Turėtume pradėti nuo to, kad reikėtų nustatyti sąžiningos situacijos diagnozę. Na, ir Na ir vyresnio amžiaus žmonės ypač kenčia nuo vienatvės ir Prancūzijoje yra labai paplitęs šis fenomenas ir yra daugybė asmenų, kurie kenčia nuo vadinamos socialinės mirties ir neretai jie vertinami kaip asmens dis, emancipacijos kliūtis. Taigi, na iš tikrųjų, taigi, taigi Taigi, tai šia prasme tai ta civilizacija, kuri nesirūpina savo vyresniais asmenimis, kurie liečia, palieka juos numirti vienos, vienatvėje, nuskurdusius, numirs pati. Taigi iš tikrųjų situacija yra dramatiška. Tie piliečiai, prancūzai, kurie prisidėjo prie mūsų šalies sukūrimo, dabar yra tapę antisocialinės politikos aukomis, kurią nuolat vykdė įvairios vyriausybės. Taigi mums tenka pareiga rūpintis mūsų bendrapiliečiais ir jų dėka juk turime gerą gyvenimą. Dėkuoju. Thank you very much, uh, Dominic, and. Uh... Dėkuoju. Toliau kalbės Tatjana Ždanoka, žaliųjų atstovė. Prašome. Prašom, Tatjana. Aidė ausinėse bet tikiuosi, kad viskas bus gerai. Na kągi, taigi aš norėčiau padėkoti pranešėjai. Mes tikimės, kad mums pavyks sėkmingai parengti kompromisinius pakeitimus ir mes beje pateikėme ir savo pasiūlymus. kuriuose daugiausia kalbama apie nediskriminavimą, Ir siekiama taip pat užtikrinti, kad geriau būtų pasirūpinta seniorais e, su negale. Ir taip pat mes rengdami savo pakeitimus rėmėmės pagrindinių teisų hartijos nuostatomis ir todėl galvojame, kad būtina užtikrinti, kad uh, niekas nebūtų paliktas nuo šalyje. Vyrų moterų atlyginimų skirtumai taip pat mus neramina, nes e, tas atotrukis, tas skirtumas atlyginimų e, yra itin akivaizdus, e, kai žmogus pasiekia tam tikrą amžių. Praeitą kartą mes daugiausia kalbėjome apie minimalų atlyginimą, nes rengiama yra naujoji direktyva. Bet mes labai dažnai pamirštame, kad kai kalba eina apie seniorus ir jų šeimas, tuomet kur kas svarbesnis yra minimalių pajamų klausimas. Kai kuriuose iš mūsų pakeitimų kalbama apie apie rūpybą, apie globą ir mes manome, kad globos paslaugas reikėtų tobulinti. Ir mes manome, kad reikia remti taip pat e, neformales globos paslaugas. Nors akivaizdu, kad reikia plėtoti ir uh, oficialias viešai teikiamas uh, e, seniorų globos paslaugas. Daugybė pasiūlymų yra labai e, svarbus, aš manau, ypač e, dabar, dabartinėmis aplinkybėmis. Negalima pamiršti taip pat ir e, da, seniorų galimybių naudotis internetu. Akivaizdu, kad internetas yra naudingas visiems, bet aš manau, kad mes turime kur kas daugiau padaryti, uh, kad e, vis daugiau pagyvenusių žmonių galėtų vis dėlto naudotis e, patogiai skaitmeninėmis paslaugomis. Dėkuoju, Tatjana. Dėkuoju Ron, Daniela Rondinelli. E, panašu, kad nekalbės. Dabar sutikime žodį Sandrai Pereirai. Prašome, Sandra. Dėkuoju, pirmininkė ir dėkoju Jums už šį pasiūlymą, kurį atspindi iš tikrųjų mūsų požiūrį, nes kalba eina apie da, sudėtingą reiškinį ir taip ir suprantame, kad visur esame da, a, skirtumų, tam tikrų ypatumų, bet žinome, kad vis dėlto prieigos prie tam tikrų paslaugų tai yra aktuolus klausimas visiems. Ir aš manau, kad a, Visi turi teisę naudotis kultūra, sportuoti, visi turi teisę dereikšti e, savo nuomonę ir savo e, e, kūrybingumą. Ir aš manau, kad tai turi taip pat būti suvokiama kaip galimybė. Ir uh, Suprantame, kad labai dažnai stereotipiškai yra da, vertinami pagyvenę žmonės, kalbama apie jų da, atskirtį, apie jų vienatvę ir kartais da, kalbama daug apie da, globos paslaugas. Ir kartu manoma, kad ilgėjant gyvenimo trukmei žmonės galės ilgiau dirbti o dėl to gali kilti problemų, kai jaunesnė, jaunimas bandys ieškoti darbo vietų rinkoje. Ir reikia suprasti taip pat, kad labai svarbios yra sveikatos paslaugos. Ir tos sveikatos paslaugos gali būti teikiamos, turi būti teikiamos ir seniorų namuose. Ir taip pat reikia stiprinti ir tas institucijas, kuriuose teikia tas paslaugas. Reikia taip pat padėti stiprinti seniorų ryšius su jaunos kartos atstovais. Reikia užtikrinti, kad visos tos paslaugos būtų įtraukios. Toliau. Ba, seniorų galimybės toliau da, tęsti da, savo da, o, intelektinį gyvenimą, plėsti savo žinias. Tai yra labai svarbu. Ir mes apie visus šios dalykus kalbame savo pasiūlymuose, taigi tai yra orumas, prieiga prie paslaugų tam, kad galima būtų užtikrinti, kad mūsų visuomenė būtų įtrauki, kad seniorai joje užimtų jiems deramą vietą ir nesijaustų atskirti nuo visuomenės. Dėkuoju, dėkuoju Jums už, trum, už tai, kad pasisakymai su nėra pernelyg uh, ilgi. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai, kad jie apibendrintų jūsų pastabas. Ir beata, jūs turite dvi minutės. Gerai? Ar girdite mus gerai? Jei girdite, tuomet žodį suteikime jums. Prašom. Myślę, że teraz jest. Atrodo, kad jau esu prisijungusi. Taip, puiku. Ačiū visiems už šią diskusiją, kuri iš tiesų yra labai svarbi. Iškėlėte daug įvairių klausimų ir paminėjote daug svarbių aspektų. Mes kalbame apie e, atskiras sritis, e, kurias verta rimčiau panagrinėti savo pranešime, tačiau taip pat e, labai svarbu, kad visi suvokiame, jog Europa keičiasi, pasaulis keičiasi ir keičiasi mūsų lūkesčiai susiję su seniorų situacija. Todėl labai e, svarbu tas e, sritis apibrėžti E, kurios yra labai e, svarbios, kalbant apie e, senyvo amžiaus žmonių politiką ES, apibriežti savo lūkesčius. Man susidaro įspūdis, kad taip pat rengiamės užbėgti už akių tam tikriems žalingiams, neigiamiams reiškiniams seniorų atžvilgių. E, tai e, jaučiama, skaitant tiek jūsų pakeitimų pasiūlymus, tiek ir e, klausant iš šios diskusijos, tikiuosi, kad toliau diskutuodami parengsime dar geresnius pasiūlymus, sprendimus ir kompromisus. Dar kartą noriu pakartoti, kad šiame pranešime bus rengiami tinkami pasiūlymai ES seniorams, vyresnio amžiaus žmonėms ir jis bus naudingas mums visiems. Ačiū dar kartą. Ačiū labai visiems kolegoms, visiems dalyviams. Ačiū. Beatai, tik noriu paminėti, kad pakeitimo teikimo terminas baigėsi 20 metų spalio 8 dieną. Užimtumo komitete balsuosime dėl šio pranešimo 20 e, metų gruodžio 1 dieną. Taigi visiems dar kartą dėkoju, linkiu gražios dienos. E, skaitmeninio švietimo politikos klausimas buvo išbrauktas iš darbo tvarkės. Dabar galėsime apsvarstyti komisijos deleguotą reglamentą, kuriuo bus keičiamas komisijos Kitas deleguotas reglamentas 220. 256, kuriuo nustatomi daugiamečiai testiniai planai. Pranešėja pagrindinio teisės akto yra žaliųjų frakcijos pranešėjas, žaliųjų frakcijos atstovas, pons Metseričius. Dabar išklausysime komisijos pozicijos pristatymą dėl e, bendrojo, bendrosios sistemos susijusios su statistiniu duomenų e, rinkimu apie atskirius asmenis ir namų ūkius, nes kaip tai dėmesį, kad kaip svarbu ir laiku surinkti, gauti statistinius duomenys, kitus rodiklius tam, kad būtų galima parengti e, atsakingus e, politinius sprendimus socialinės politikos srityje, siekiant kovoti su skurdu ir neligybė socialinė, siekiant pagerinti įtraukumą ir geriau panaudoti ES fondų lėšas, e, identifikuoti mūsų politikos stipriasias, silpnasias pusės, e, pagerinti primamus sprendimus. Tam mums reikia statistinių duomenų. Dabar norėčiau suteikti žodį ponai Didie Dupre, kuris kalbės 8 minutės ir pristatys e, šį deleguotą teisės aktą. Ponas Dupre. Pane Duprie, prašau, kalbėkite. Labas rytas, ačiū ponė pirmininkė už suteiktą žodį. Praėjusiais metais buvo patvirtinta, e, patvirtintas reglamentas 1700 e, skirtas statistinių duomenų rinkimui apie socialinės paslaugas, siekiant priimti geresnius politinius sprendimus socialinės politikos srityje. Šio reglamento ketvirtajame straipsnėje komisija raginama patvirtinti parengti socialinį deleguotą teisės aktą skirtą e, daugiametį testinį programai kuri yra e, skirta duomenų rinkimui apie įvairias e, sritis, e, kurios yra minimos pačiame reglamente. Šiame reglamente numatoma ir tam tikra lankstumo galimybė. Uh, pri, papildomai traukiant e, tam tikras nenumatytas temas ir e, sritis susijusias su darbo jėga, gyvenimo ir darbo aplinka. Pirmame komisijos reglamente, deleguotame reglamente, kurią minėjote 220-ame, 2562, toks jos numeris yra numatytas planavimo galimybės patvirtintos pagrindinės temos 21-22 metams, todėl nėra reikalo keisti e, šį tvarkaraštį, šį planą siekiant tinkamiau apibrėžti modulį 2023, kadangi, kuomet buvo patvirtintas rengiamas pirmasis dalykos reglamentas, dar nebuvo aiškios šios aplinkybės, šios temos yra trauktos papildomai, todėl būtina atsižvelgti į naujus e, neseniai atsiradusius poreikius, renkant statistinius duomenis, tačiau dabar būtina pritaikyti. E, tai 2023 reglamentui prieš pradant e, rinkti duomenis. Energeti, energijos išteklių e, taupimas, tausus naudojimas buvo pasirinktas kaip pagrindinė tema iki 23 metų ir įtrauktas į reglamentą kaip priedas, kodėl ši tema pasirinkta, energijos vartojimo efektyvumas atitinka reikalavimus kovoti su energetiniu skurdu, taip pat įgyveninti žaliojo kurso sustarimus, nieko nepalikti nuo šalyje, vykdant pertvarką ir persiorientuojant į e, poveikį poveikio klimatui nedarančią e, ekonomiką. Surinkti e, duomenys taip pat gali būti atitinkamai e, palyginti, parinktas su, su, suvestinės, palyginant su namų ūkių, namų ūkių narių pajamomis, užimtumo situacija, e, sveikatos apsaugos, sveikatos priežiūros situacija, sveikatos būklė pasirinkę. Šią, pasirinkę šį modulį mes galėsime įvertinti informaciją susijusią su energijos išteklių kaina, su vartojimu, kiekiu, paskirstimu. Ir būtent toks yra šio modulio tikslas. 23 metais bus įtraukta, mm, apriepta jau anksčiau numatyta e, tema, rengiant atitinkamas apklausas susijusius su sunkumais, su kuriais e, susiduria namų ūkiai siekiant surinkti daugiau bendro pobūdžio ir e, daugiau sričių apriepiančios informacijos iki 23 metų. Ačiū uždėmesi ir už jūsų paramą. Ačiū. Taigi, suteiksiu žodį norintiems pasisakyti nariams, paprašysiu apsiriboti dviemis minutėmis. Beje, mano sąraše nėra narių iš EPP ir SND frakcijų ir Renew. Taigi tiesiog noriu pasidomėti, ar iš šių frakcijų yra norinčių pasisakyti. Paminėsiu EPP, SND, Renew. Jei taip, prašau pakelti rankas. Ne. Na kągi. Suteiksiu Kiria Marijam Peterhansen iš žaliųjų frakcijos. Kira, žodis jums, prašau. Kera, jūsų nėra. Taip pat ir iš ID frakcijos niekas nenori pasisakyti, todėl suteiksiu žodį ECR frakcijos narė Margarita Delpica Kerion. Prašau, Margarita, žodis jums. Labadiena. Dėkoju. Jeigu norite, galite kalbėti šešias minutės. Tiesiog noriu pasakyti, kad teigiamai vertiname daugiametinį statistinius duomenis dėl E, pajamų ir socialinės apsaugos, tai duomenys yra iš valstybių narių, tai iš tikrųjų tai yra klausimai susijęs su gyvenimo kokybės ir pajamų klausimai, na ir tai aišku yra susiję ir su būstu, finansinėmis pajamomis, socialinį gyvenimą taip pat reikia atsižvelgti tiek į gerovės, būstų gerovės, individualias ir objektyves aplinkybės. Na ir aš manau, kad tai taip yra papildomi klausimynai ir jų rezultatai. Na ir iš tikrųjų tai yra labai e, svarbu galvojant ir apie būsto energetinio veiksmumo klausimą. Na ir iš tikrųjų reikia dviejų metų tam, kad reikėtų, galėtume viską suplanuoti ir nepamirškime, kad e, kartais prireikia dešimtmečio, kad galėtume sureaguoti nūdienos poreikiu. Taigi koronaviruso akivaizdoje. Iš tikrųjų labai svarbu pasiremti šiais statistiniais duomenimis ir, išry, ir nustatyti tas e, vertybės, kurie leistų mums laiko bėgiai vertinti pandemijos poveikį. Pavyzdžiui, pagalvokime e, apie tų asmenų gyvenimo kokybę, kurie nutraukė bet kokią e, veiklą dėl pandemijos arba, tarkim, tie, kurie nebedirba ir št psichologinį iš to išplaukinti poveikį. Taigi reikėtų įvertinti um, ilgalaikę ir vidutinio laikotarpio perspektyvą ir aš manau, kad statistiniai duomenys leis, leis, leis tai įvertinti. Taigi reikalingi statistiniai duomenys, um, kuriais galėtume pasiremti per ateinančius keletą metų. Dėkoju. Dabar vėl suteiksiu žodį komisijos atstovui, jeigu daugiau m, pasisakyti norinčių nebėra, atrodo, kad ne. Tuomet suteiksiu žodį komisijos atstovui ponui Didie. Ar norite sureaguoti? Dėkoju. Tiesiog atkreipsiu dėmesį tai, jog iš tikrųjų dirbame ties šiais klausimais. Na ir labai svarbus šiame kontekste ir koronaviruso poveikis, taigi Tiesiog e, pasižiūrėsime, remtis dabartiniais duomenimis, kaip tai atsilieps e, gyvenimo kokybei, tačiau e, te galime tik labai trumpalaikės perspektyvos kontekste įvertinti dabartinius duomenis. Na ir reikia už, iškelti papildomus klausimus tam, kad galėtume įvertinti tai, kaip korona atsiliepia namų ūkiams, e, kaip pasikeitė namų ūkių pajamos, kokie yra um, jų lūkesčiai, kaip, pavyzdžiui, nuotolinis mokymas paveikia vaikus ir taip toliau. Pirmininkas. Mes vėl jūs matome ekranuose, todėl paprašysiu tęsti pasisakymą buvo dingęs, taip, buvo nutrūkęs ryšys, tačiau jis vėl atkurtas. Tai ar pradėti nuo pradžių, ar tik pasidalinti tuo, ką ketinau pasakyti pabaigoje. Taigi minėjau, sureaguosiu beje į tai, ką sakė viena parlamento narė, kad e, reikia įvertinti ir koronaviruso ir pandemijos poveikį, tai be abejo e, mes vertiname viruso poveikį ir pajamoms, ir gyvenimo sąlygoms. Mm, na ir šiaip mes pasirime 11 kriterijų, tačiau tiesą sakant, šiais metais ir nuo kitų metų e, savanoriškų pagrindų taikysime, kelsime papildomus klausimus kurie leis įvertinti e, namų ūkesčių, lūkesčius dėl namų ūkių pajamų raidos, dėl e, koronos poveikio vaikams, nuotolinio mokymo ir taip toliau. Tai, e, na ir tai galbūt Na ir kadangi tai yra susijęs su koronos viruso poveikiu, nors tai gal ir nėra Europinės politikos rytis, jis, vis dėlto šis poveikis yra mums svarbus. Dėkoju už šį pristatymą, dėkoju už tai, kad atsakėte mūsų klausimus. Nematau daugiau norinčių pasisakyti. Kągi, tuomet dėkoju komisijos atstovui, linkiu malonios dienos. O dabar siūlau pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl išsamių audito tikslais taikytinų būtiniausių reikalavimų ir dėl saugotinų bei registruotinų duomenų iš dalies keičiami deleguoti reglamentai. Suteiksiu žodį komisiją ir paprašysiu per 8 minutės pristatyti deleguotąjį teisės aktą, o taip pat vėliau galės pasisakyti pagėdantis komiteto nariai, visiems suteiksiu po dvi minutės. Loris Dipietra Tonio iš užimtumo generalinio genera, e, e, direktorato. Loris, žodis jums. Thank you very much. Uh... Dėkoju. Tikiuosi, kad uh, Jūs mane girdite, bet nesu tikras, kad mane matote. Tam, kad galima būtų versti jūsų pasisakymą, mes taip pat turėtume matyti ir e, vaizdą. Todėl prašyčiau įjungti kamerą. Na, panašu, kad mano kamera yra įjungta, bet kažkodėl vaizdo nematau. And do something with echo too. Voila! Voila! A, štai dabar mes juos ir matome. Puiku. Bet gal galėtume taip pat pakoreguoti ir garsą, nes per daug aidi salėj. Now? Now? No. Just a second, just a second. crazy now? It's excellent. You are great. Ar geriau dabar? Taip, puiku. Puiku. Dabar turite 8 minutės. Na kągi, iš esmės aš turėčiau pristatyti jums šį dokumentą. Ir aš esu parengęs skaidrės, bet aš nežinau, kaip galima būtų jas jums parodyti. Gal kas nors galėtų mums padėti? A, puiku, matote dabar. Matote skaidrės, puiku, labai dėkoju. Taip, vaikysiu mikrofoną, kad pas savęs negirdėčiau. Taigi norėčiau pirmiausia iš tikrųjų iš visos širdies atsiprašyti dėl techninių nesklandumų ir džiaugiuosi galėdamas šiandien pristatyti jums uh, deleguotojai aktą dėl Europos pagalbos labiausiai skursantiems asmenėms fondo. Mes žinome, kad mes patikėme pakeitimus reglamentui numeris 559 ir čia kalba eina apie investicijas į iniciatyvas, kurios yra reikalingos dėl pandemijos. Uh, Ir mes e, džiaugiamės, kad e, teisėkros institucijos e, tikrai labai greitai sureagavo ir užtikrino, kad būtų pakankamai lankstumo, ne tik skirstant sanglaudos fondų lėšas, bet ir naudojant tokius mechanizmus, kaip pavyzdžiui šis fondas, iš kurio yra skiriama pagalba labiausiai skurstantiems asmenims. Tai yra labai svarbu, Ankstesnį skaidę prašau parodyti. Man reikėtų, kad jūs parodytumėt dabar antrą skaidrę. Taigi, antroji skaidrė. Yeah. Uh, if the presentation comes back, then I will try. It. Ar matote dabar Mes manome, kad gerai buvo sureaguota ir suprantame, kad e, šio fondo tikslinė grupė e, yra itin pažeidžiama, nes kalba eina apie labiausiai e, skurstančius asmenys, kurie tikrai patyrė didžiulį COVID-19 poveikį Ir jų padėtis tikrai, iš tikrųjų yra labai sudėtinga. Pirmiausia dėl to, kad pradėjus taikyti įvairias ribojamasias priemonės, jiems sunkiau buvo, pasi, jiems buvo sunku gauti jiems reikalingą pagalbą. Ir jiems reikia labai paprastos, pragmatiškos pagalbos. Ir organizacijos partnerės turi turėti visas galimybės jiems padėti. Taigi mes pasiūlėme sukurti galimybę ne tik teikti bazinę materialinę pagalbą ir maistą tiesiogiai, kaip tai yra įmanoma pagal fondo nuostatas, bet ir netiesiogiai. Ką tai reiškia? Iš esmės, mes kalbame apie voucherius, tai gali būti elektroniniai voucheriai ar popieriniai voucheriai ar bet kokia kita forma įforminami voucheriai. Dabar norėčiau, kad parodytume trečiąją skaidrę. Taip, štai šitą. O, su Atsirado šiai naujai priemonė, be abejo, reikėtų pakoreguoti ir nuostatą susijusią su e, auditu, nes žinome, kad elektroniniai voucheriai ir elektroniniai voucheriai yra nauja pagalbos teikimo forma ir e, ji yra susijusi su da, e, um, kitokiais rizikos veiksniais. Ir todėl mums reikėjo parengti deleguotai aktą ir kolega iš audito, jų, iš audito padalinio pristatys jums išsameu šį pasiūlymą dėl audito. Taip pat mes kalbame apie apskaitos rodiklius, nes Čia kalba eina apie maisto ir bazinės pagalbos teikimą naudojant voucherius, papirinius ar elektroninius. tam, kad galima būtų parengti deleguotojį reglamentą, mes turėjome laikytis galiojančios tvarkos. Liepos 13 dieną įvyko fondo ekspertų grupės susitikimas, kuriame dalyvavo valstybė narių ekspertai ir Europos parlamento atstovai. Ir kaip vyko tos konsultacijos yra paaiškinta aiškinamajame rašte. Lapkričio ketvirtą dieną buvo patvirtintas deleguotasis aktas ir tas aktas šiandien ir yra pristatomas jums. Dabar Markui Schelfautui suteiksiu žodį kolegai, kuris papasakos jums daugiau apie tai, kaip bus atliekamas auditas. Markai, prašom. Okay, many thanks, Loris. Uh, if we can go back. Dėkoju, gal mes galėtume sugrįžti prie skaidrių. Now we are in principle at slide number six. Turėtume toliau tęsti nuo šeštos skaidrės. Prašome parodyti mums šeštąją skaidrą. mūsų pranešėjas atsijungęs. Taigi Steiksime vėl žodį Mišeliui. Prieš jas vėl prisijungiu. Jūs girdite dabar mane? Taip, girdime. Tęskime. Tai yra nauja priemonė. E, pagrindiniai reikalavimai audito sekai yra susijęs su tam e, tikromis kortelėmis, vaucheriais ir kitomis priemonėmis. Ir labai e, svarbi yra išlaidų dalis. Taip pat svarbu suderinti e, skirtas sumas, kurias sertifikavo komisijos su voucherių, kortelių ir kitų priemonių verte. Kita skaidrė. Reglamente taip pat numatoma galimybė audito šakoms e, užtikrinti pakankamą voucherių kortelių kitų priemonių panaudojimą siekiant gauti paramą, todėl dokumentai susijęs su voucherių kortelė, kitų priemonių skirimu gavėjams, jų paskirstimu, e, tikslais panaudojimo. Taip pat yra aiškiai apibrėžti, jie yra skirti maistui arba e, pirmo būtinumo prekiams įsigyti. Taip pat e, yra taikomi ir tam tikri specialiai reikalavimai popierinės formos voucheriams, kodėl jie yra nustatyti, todėl kad e, popieriniai voucheriai yra lengviausiai suklastojami ir mūsų pagrindinė mintis čia yra prilyginti popierinius voucherius, talonus griniesiems <clears throat> pinigams ir nustatyti atitinkamą apsaugos mechanizmą, pavyzdžiui, kuris galėtų prilygti e, siekiant apsaugoti šios talonus voucherius nuo klastojimo, taip kaip yra apsaugomos bankų obligacijos. E, taigi yra identifikuojami tinkami in, e, institutai tų talonų išdavimo ir paskirstimo, bei identifikuojami gavėjai ant voucherio. Taip pat būtina e, gauti atitinkamą patvirtinimą apie tai, kad talonai, kortelės, kitos priemonės buvo gavėjų e, gautos. Taip pat yra nurodoma bendroji e, suma E, gautų voucherių ir panaudotų voucherių suma iš gavėjo pusės. Komisija šiuo metu e, kontroliuoja, kaip yra FIAT pakeitimai patvirtinti balandžio mėnesį įgyvendinami. Ir tinkamas projektas šiuo metu vykdomas Majoto regione Prancūzijoje. Ačiū. Ačiū Markai. Dabar vėl grįžkime prie Lorio. Ačiū. Tiesiu nuo 12 skaidrės mes pakeitėme atitinkamus rodiklius tam kad galėtume pasirinkti geresnius e, rodiklius, e, siekiant e, pagerinti galutinių paramos gavėjų situaciją. Kitoje 13 skaidrėje yra pateikima informacija apie tai, kaip mums reikėjo pakeisti du kriterijus, du rodiklius susijusius su, su maisto ir būtiniausių prekių teikimu, nes e, šiuo metu mes skirtingai e, grupuojame tai, e, tą paramą, kuri tiesiog yra teikiama ir paramą, kuri yra teikiama per talonus, voucherius, korteles ar kitas priemonės. Ir čia matote papildomus indikatorius, papildomus rodiklius, kuriais, kuris pasitelkus tiesioginė parama pakeičiama netiesioginės paramos teikimo priemonėmis, pat pakeistas ir pirmojo sektoriaus priedų pavadinimas, jeigu dabar galėtumėte parodyti 15 skaidrį, tai būtų beveik paskutinė skaidrė, taip ši čia mes pristatome e, rezultatų vertinimo rodiklių e, savadą, siekiant įvertinti netiesioginėms priemonėmis teikiamą paramą per voucherius, korteles ir kitas priemonės. Ir e, esame nustatę standartinius uh, rodiklius, pagal kuriuos e, vertinamas tradicinis e, paramos teikimas e, vyresniai nei 15 metų amžiaus gavėjų grupiai, tai yra jaunesniai nei 15 metų amžiaus paramos gavėjų grupiai, vyresniai nei 65 amžiaus, metų amžiaus grupiai, moteriams, benamiams, kitoms socialinėms grupėms E, dar e, vienas rimtas pokytis e, yra susijęs su tuo, kad šios duomenys, šie duomenys yra renkami atliekant apklausas ir nėra reikalavimo reglamente rinkti duomenys galutinių paramos gavėjų lygmenyje. Tai yra labai svarbus aspektas, kadangi mes nenorime e, stigmatizuoti galutinės paramos gavėjų, mes e, nenorime, kad duomenys būtų, todėl nenorime, kad būtų duomenys apie paramą renkami toje paskutinėje grandyje. E, tiek būtų mūsų prezentacijos ir džiaugtumėmės galimybę atsakyti klausimus. Ačiū už tą prezentaciją abiems pranešėjams. Dabar suteiksiu žodį komiteto nariams. Jie galės kalbėti ilgiausiai, pasisakyti ilgiausiai po dvi minutės. Cindy Fransen, pirmoji Europos Liaudės partijos frakcijos vardu. Dėkoju. Esu labai dėkinga ir prelegentams. Nuo pandemijos pradžios ypatingai išaugo skurdas ir veikiausiai per ateinančius mėnesius skurdas tik labiau auks. Taigi įvairiose valstybės narėse patiriamos um, pasiekmes, pavyzdžiui, benamių situacija labai sudėtinga, nedarbas, žmonės e, siekia gauti pagalbas maistu. Taigi iš tikrųjų uh, Todėl labai reikalinga Europos kovos su skurdu strategija, kurios tikslas yra suteikti pagalbą labiausiai pažeidžiamiems gyventojams. Ir tikimės, kad e, būtų lankščios taisyklės užtikrintas, taip pat, kad būtų užtikrintas 100 procentų finansavimas, tikrai to reikia. Uh, bet kartu tai atkreipia dėmesį į egzistuojančias problemas ir gerai, kad komisija teikia pasiūlymo, kuriais bus užtikrinama tai, kad galėsime atlikti poveikio vertinimą, galėsime užkirsti kelią netitikimams, pažeidimams dar norėčiau atkreipti dėmesį į vieną šiame kontekste svarbu aspektą, kurį neturėtume pamiršti. Tai yra netiesioginiai pristatymo mechanizmai, kaip kad, pavyzdžiui, e, maisto kuponai, tačiau to pasakai išauga e, kainos, nes pirmiausia yra administracinių sąnaudų e, susijusių su maisto kuponu suteikimu tie kaštai yra nemenki, bet tu e, tokie pagalba gautinantis žmonės turi pirkti už e, vartotojų kaunas, o ne didmenko kainas. Bet to gerokai tai bus sumažinama pagalba maistu. Taigi turime dėti didesnės pastangas, kad niekas nebūtų pamirštas. Turiu klausimą komisijai, kaip ketinate e, spręsti e, šiuos minėtus iššūkius E, per šį netiesioginės pagalbos mechanizmą, turint galvoje bendrą socialinį kontekstą bei tą faktą, kad išaugo maisto kainos. Dėkoju, Cindy. Na, jūsų pasisakymas labai aiškus ir dabar suteiksiu žodį Gabrieliai Bišof iš SND. Prašau, Gabrielę, ar prisijungite? Kągi, puiku. Dabar jau pilnas jūsų vardas matomas. Dėkoju Tomai, dėkoju pornė pirmininkė, pasisakau Brando Benifai, mūsų šešėlinio pranešėjo iš SND kuruojančio šį dosiją vardu. Jis šiandien negalvauti posėdėje. Ponas Benifai pirmiausia, norėtų padėkoti komisijai už bendradarbiavimą, o taip pat už tai, jog jį užtikrino skaidrų procesą. Nuo vasaros E, buvo išplatintas šešėlims pranešimt pirmasis e, šio akto projektas. Na ir taip, mes teigiamai vertiname ilgą šios maisto kuponus, jie galėtų būti teikiami elektroniniu būdu, taip pat prasminga numatyti techninės specifikacijas, kas užkirstų kelią pažeidimams, o galbūt net ir sukčiavimui. Ypat ypatingai reikia atsižvelgti į tai, koks vaidmuo teks fėjat per sudėtingiausius šios pandemijos mėnesius ir todėl labai svarbu pasirūpinti, kad e, šiems iššūkiams spręsti numatyta priemonė būtų atpari ir tvirta. Šešėlinis pranešėjas taip pat noriu padėkoti e, komisijai už pristatymą, kuris paaiškina siūlomų pakeitimų e, šiuose deleguotose reglamentuose prasme ir poreikį. Turint galvoje dabartinę situaciją, yra numatyti minimalus reikalavimai tam, kad galėtume derinti išduoto kupono vertę ir tų panaudotų kuponų vertėje. Taip pat priemonės, kurių reikia, kad galėtume saugoti kuponus, taip pat prie saugumo priemonės, kurios leistų užkirsti kelią klastojimui. Taigi visą tai yra pagrista. Taip pat e, komisija komisiją ragname pasirūpinti, kad administracinės sąnaudos būtų kiek manoma žemesnės, tam, kad nebūtų sumenkinta pagalba tiems, kurioms, kuriems jos labiausiai reikia. Taip pat e, reikėtų kažkaip paremti daugybę pilietinės visuomenės organizacijų, kurios dirba vietoje ir jos turi turėti galimybę pasinaudoti visų turimų laikų tam, kad galėtų veiksmingai veikti vietos lygiu. Nuo šiaip uh, E, siūlomas priemonės atrodo yra proporcingos ir atitinka poreikį ir tikslus. Dėkoju Gabi, dėkoju ir už tai, kad pasisakėte labai aiškiai. Ir taigi iš rinių žaliųjų idėjai e, nėra daugiau pagėdaujančių pasisakyti, bent jau niekas neįtrauktas į sąrašą, ar būtų norinčių pasisakyti spontaniškai, jei ne, Tuomet suteiksiu žodį Margaritai Delapica, Karjon iš EKR e, frakcijos. Margarita, prašau žodis jums. Prašom įsijungti mikrofoną. Mes negirdime jūsų. Dar sakyti, pabandykite. Taip. Na kągi. Puiku, dėkoju. Na taip, pavyko. Taigi, E, kalba eina apie deleguotą reglamentą, kuriame numatytos specifinės priemonės, kurios leistų sureaguoti į e, pandemijos sukeltas pasakmes šeimoms ir asmenims. Na ir iš tikrųjų atrodo, kad sumas priemonės atitinka tikslus, nes leis lankščiai suteikti pagalbą. Tačiau, kaip pripažįsta ir komisija, tai pat reikia užkirsti kelią klastojimui, sukčiamui, todėl labai svarbu, kad už e, pagalbos priežiūrą atsakingos valstybės narės e, veiktų valstybių narių reikalingi mm, detalus deta, duomenys, kas gaus tokią pagalbą, reikėtų palyginti nu, duomenų tam, kad galėtume įvertinti, ar programos tinkamai vykdomas, krypsta tinkama linkme. Na ir ypatingai reikėtų skirti dėmesį geram programų ir priemonių valdymui. Ir tikimės kad artimiausių metų gausime informacijos detaliuose pranešimuose apie tai, kaip vykdomos šios programos, nes iš tikrųjų e, šių programų dėka ypatingas, kai galima spręsti socialinius klausimus, kurie yra itin skaudus, aktualus pandemijos akivaizdoje, kaip kad pavyzdžiui nedarbas. Taigi labai svarbu, kad pažeidžiamiausi, mažiausiai galimybių turintys visuomenių nesluoksniai gautų pagalbą, pagalbą maistu. Tai Taigi šios, šiose aplinkybėse reikėtų um, sumažinti kaip prioritetą patirimą socialinį poveikį šiems gyventojams. Ir dabar Jose Guzmau iš GUE frakcijos prašau žodis jums. Labadiena. Norėčiau dar pasidomėti dėl kuponų, nes ši mintis iš tiesų atrodo svarbi, nes kalba eina apie tai, kad pagalba gaudantis asmenys galėtų veikti autonomiškai, nepriklausomai. Na, ir Taip pat norėčiau dar pasidomėti dėl tų įtarimų, kad buvo piknaudžiama kuponais. Ar yra kažkokių duomenų, e, kurie tai rodytų, įrodymų, ar čia kalbame apie pasitikėjimą. Nes svarbiausia juk yra paremti tuos žmonės, kuriems reikalinga pagalba. Mes dabar kalbame apie įvairius reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų teikiama pagalba, bet tai yra susijęs su kaštais, administracinė našta. Taigi norėčiau pasidomėti, ar tos priemonės skirtos e, kovai su sukčiavimu, švaistimu iš tikrųjų yra proporcingos, nes galiausiai uh, to pasakoje tie, tos lėšos, kurios turėtų būti skirtos paramai dėl administracinės naštos bus sumažintos. Taigi tos priemonės skirtos uh, kovai su sukčiavimu, e, švaistimu turėtų būti proporcingos, nes uh, kitaip galbūt prašausime pro tikslą teikti pagalbą, pažiūrėjau, per kuponus pažeidžiamiausiams asmenims. Jeigu vien tik tais viskas susves į kontrolę, tai tuomet šios priemonės nebebus tokios lankščios praktinio pobūdžio, bent jau nebus tokios e, tinkamos kaip kad dabar. Taigi reikalingas tink, europinis konsensusas. Pavyzdžiui, mūsų šalyje, kai kalba eina apie tas priemonės, kurios yra reikalingos tam, kad žmonės apskritai išgyventų, tai, e, tai sukčiavimo teikiant tokias priemonės yra labai mažai. Norėčiau tiesiog paraginti elgtis e, prasmingai, protingai ir nenumatyti per nelik didelės administracinės naštos. Answers. Dėkuoju, dabar suteiksiu žodį komisijos nariams, e, tam, kad galėtų atsakyti. Taigi, ponia Loris de Pietro Antonijo, žodis jums. Hello, can you hear me? Yes, yes. Ar girdite mane? Gerai. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Jums už Jūsų reakciją ir apskritai už tai, kad Jūs domina deleguoti jie aktai. Ir aš norėčiau paaiškinti kai ką. Ir pirmiausia, aš atsakysiu į ponios Frances e, e, klausimą. Ji klausė apie socialinių kontaktų praradimą kalba eina apie socialinį kontaktą su naudos gavėjais ir apie tai, kad e, dėl taikomos paramos gali padidėti e, kainos. Apie tai kalbėjo ir kiti kolegos, aš atsiprašau, jeigu aš neteisingai ištariu jų pavardę. Reikia e, suvokti bendrą kontekstą. Kai vyko pirmoji pandemijos banga, o dabar jau prasidėjo ir antroji, uh, su, mes susidūrėme su tam tikromis problemomis. Pavyzdžiui, ba, pritrūko savanorių, kurie galėtų da, skirstyti, ba, da, dalinti pagalbą skurstantiems. Ir todėl komisija da, ir pateikė pasiūlymą dėl elektroninių kuponų ar voucherių. Da, mes tokį pasiūlymą patikime galvodami apie ateitį, nes ši priemonė turėtų padėti mums pasiekti labai sudėtingą tikslinę grupę. Pasiekti tos žmonės visuomet buvo da, sudėtinga, tačiau per pandemiją tai pasidarė ba, kartais net ir neįmanoma. Dėl įvairių priežasčių ir pirmiausia dėl susidariusios da, sveikatos situacijos. Taigi pasiekti tos žmonės nėra lengva. Kuponų ar vaučerių schemos taip pat turi ir kitą privalumą. Jie padeda mums išvengti stigmos, stigmatizavimo. Tie žmonės, kurie gauna pagalbą da, va, naudojant netiesioginės pagalbos priemonės, da, gali būti savarankiškesni, jiems nereikia eiti kažkur stovėti eilėje tam, kad jie gautų maisto ar kitų prekių. Toliau, kainų didėjimas. Mes nematome tokios rizikos dar ir dėl to, kad ši priemonė yra sukurta taip, kad uh, bus naudojamas 5 procentų rodiklis steigiant šią sistemą. Kitaip tariant, ši sistema, šios sistemos generuojami kaštai jau yra žinomi. Ir valstybės narės galės taip pat pasirinkti labiausiai joms tinkantį tarifą. Tam, kad galima būtų daug kuo geriau padėti tiksliniai grupiai. Dar vienas buvo klausimas dėl siūlomų priemonių proporcingumo ir čia aš suteiksiu žodį kolegai Markui. Bet pirmiausia, noriu pasakyti dar vieną dalyką. sukčiavim, kai vyksta sukčiavimas, visuomet da, mes prarandame lėšas ir todėl mes turime užkirsti tam kelią. Mes norime, kad šio fondo lėšos pasiektų tuos, kam šis fondas yra skirtas. Ir be abejo, elektroninių voucherių sistema yra saugesnė nei popierinių voucherių. Ir būtent todėl ir atsirado naujų audito sekos elementų susijusių d, su b, a, tų popierinių voucherių paskirstimo patvirtinimu. Bet kolega Markas tai pakomentuos įsamiau. Dėkoju. Markai, ar jūs norėtumėt ką nors e, pridurti? Taip, e, dėkoju, dėkoju Loris e, ir dėkoju ir jums, ponė pirmininkė, kai ką norėčiau pridurti. Reaguodamas į kelių parlamento narių įsakytą susirūpinimą dėl mūsų taikomų priemonių, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui. Mes norime, kad mūsų tikslinė grupė nepastebėtų jokių pokyčių. Jie gaus voucherius, ar tai bus popieriniai ir elektroniniai voucheriai, lygiai taip pat, kaip jie gautų pinigus banke ar banko mokamasis korteles, kurias galėtų naudoti prekiams pirkti. audito reikalavimai bus, e, e, jų turės laikyti kuponus užduodanti įmonė, panašiai kaip e, panašių reikalavimų turi laikytis ir bankas išduodantis kortelę. Taigi, audito seka vyksta tų organizacijų lygių. Kai kalbame apie papirinius voucherius, kuponus, uh, Galiu pasakyti, kad da, da, šie kuponai neįtin nesusilaukia didelio palaikymo komisijoje dėl to, kad da, jie yra susiję su didesnė sukčiavimo rizika, nes mes nenorime, kad jie būtų klastojami. Ir iš esmės šie problemos yra panašios, kai pagalba yra, yra e, skirstoma da, pinigais, grinaisiais. Ir e, teikiant šią pagalbą, ją skirstant, e, tame procese dalyvauja keli subjektai. Ir dėl to susidaro sukčiavimo grėsmė. Bet valstybės narės pačios galės spręsti, da, kokią sistemą taikyti, ar popierinių kuponų, ar elektroninių. Mes e, beje da, rinkome informaciją apie tai, kaip naudojami yra popieriniai ir elektroniniai kuponai. Ir panašu, kad elektroniniai kuponai tiktų du, du, didesniam skaičiui subjektų. Taip pat jūs klausite, ar mes turime duomenų apie sukčiavimą. Ir galiu pasakyti, kad apie šio fondo pagalbos kurstantiesiems asmenims fondo lėšų nukreipimą mes neturime dar informacijos, bet žinome iš kitų fondų do, naudojimo istorijos, ko, su kokiamis grėsmėmis galima susidurti naudojant popierinius e, kuponus. Dabar ponia Francis kalbėjo apie socialinį kontekstą. Ir taip, akivaizdu, kad e, da, socialinių kontaktų trūksta mums visiems, vien dėl to, kad mes negalime bendrauti da, e, su draugais ir artimaisiais taip, kaip tą darėme anksčiau. Ir e, nežinau, ar da, mes galėsime da, išleisdami elektroninius ar papirinius kuponus, spręsime tą problemą. Akivaizdu, kad niekas net, netrukdys valstybėms narėjams da, teikti kitokią pagalbą naudos gavėjams. Ji neturi apsiriboti vien elektroniniais ar papiriniais voucheriais ir valstybės narės pačios galės spręsti, kaip galima būtų da, užtikrinti, kad žmonės nesijaustų vieniši ir skirti nuo visuomenės. Tai tiek, dėkoju, pirmininkė. Dėkoju. Ačiū už atsakymus ir kolegoms už klausimus. Dar turiu pristatyti tvarkaraštį prieštaravimų teikimo terminas baigėsi 20 lapkričio 13 dieną, o Europos parlamento ir tarybos e, prieštaravimų teikimo terminas arba prašymas pratesti galutinį terminą baigėsi 21 metų sausio 3 dieną. Labai ačiū, mes laiku baigėme kaip įprasta savo posėdį, kuris e, buvo numatytas iki 10.30 minučių. Ačiū visiems kolegoms, techniniams darbuotojams, vertėjams, visai Europos Sąjungai. Linkiu Jums gražios dienos, e, išlikite saugus, kovodami su koronavirusu, kiek įmanoma, ir laikykime visi iš vien šiais sudėtingais laikais, ypač kartu su savo šeimomis ir tai žmonėmis, kuriems reikia jūsų pagalbos. Labai ačiū, linkiu visiems dar kartą gražios dienos.